Baigiame, dėl šio klausimo balsuosime rytoj 12 val. per pietus. Na, o dabar pagal darbo atvarkę vyks bendros diskusijos dėl keturių pranešimų, kuriuos parengė Tartutinės priekybos komitetas dėl mikro, makrofinansinės pagalbos. Du pranešimai, kuriuos parengė ponas Vital Moreira, vieną Miloslavas Ransdorfas ir dar vieną Jūlų Winkler. Na ir pirmiausia, žodį suteiksiu pranešėjams. Pirmiausia, ponui Moreirai. Jam skiriamos keturios minutės. Bitte, Moreira. That's me. Senora prezident. Pone pirmininkė, pone komisijos nari, brangus kolegos, ponios ir ponai. kadangi kalbu pirmą kartą per Europos parlamento plenarinę sesiją, tai pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs visus ir išreikšti savo entuzijazmą ir savo džiaugsmą dalyvauti būtent šioje asamblėjoje, kurioje dirba visiems Europos piliečiams atstovaujantis žmonės. Man tikrai labai malonu pateikti Jums du pranešimus apie makrofinansinę pagalbą Gruzijai ir tokią pat pagalbą Armenijai, tam, kad būtų galima palengvinti šių dviejų valstybių biudžeto padėtį, jų vidaus mokėjimų klausimą. Nepamirškim, kad šios dvi šalis yra Europos kaiminystės politikos E, partnerės ir jas labai paveikė ekonominė ir finansinė krizė. Antai Gruzijoje krizė dar paaštrino tiesioginiai ir netiesioginiai karinio konflikto įvykusio praėjusių metų vasarą padariniai. ir tokie padariniai be visa kita daugybė perkeltų gyventojų. Be to e, ir Armenija paveikė visas da, da, įvairių reiškinių darinys. Tai ir vidaus e, sąlygos ir kartu Rusijos e, ekonomika, nuo kurios Armenija labai priklauso. Tad dėl visų tų aplinkybių Abi šitos šalys iš tikrųjų patiria labai prastą ekonominę, finansinę ir socialinę padėtį. Ir kaip tik todėl mikrofinansinės pagalbos dėka e, šioms šalims, šios šalis galės pagerinti valstybės, e, valstybės biudžeto padėtį, taip pat pasiekti tam tikrą vidaus mokėjimų pusiausvyrą po to, kai tik tai makrofinansinės pagalbos paketo priemonės bus įgyvendintos. Pranešimuose iš tikrųjų pabrėžiama ir pritariama minčiai teikti makrofinansinę pagalbą Gruzijai ir Armenijai. Na ir bendradarbiavdamas su Tarptautinės priekybos komiteto pirmininku mes nusprendėm, kad šiuos pranešimus reikėtų teikti supaprastinta procedūra. Tam buvo pritarta. Tačiau mes vis dėlto norėtume e, e, viešai protestuoti e, už, tai yra prieš tą, tai yra tai, už tai, kad mums e, numatytas toks, toks trumpas laikas pateikti ir aptarti šiuos du pranešimus. Kita vertus, tai sakydamas aš neturiu, tai ne, ne tai, kad aš kad man nerūpėtų pateikti pasiūlymai šitiems pranešimams nes šiaip ir taip, bet kokiu atveju mes būtume teikę, teikę pasiūlymus tam, kad būtų galima užtikrinti mikrofinansinės pagalbos įgyvendinimo skaidrumą. Na, o baigdamas, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, jeigu mes būtume ėję tokiu labai ilgu keliu, tai tada tikrai nebūtų pasiektą e, sutarimai dėl makrofinansinės pagalbos dėl šių dviejų šalių. Turint galvoje šių šalių strateginę reikšmę Europos kaiminystės politikos srityje, tai ir baigiu, ponė pirmininkė, visiškai jau baigiu, paskutinį sakinį noriu pasakyti. Aš dar kartą džiaugiuosi sveikinu, kad šie pritarimai, pranešimai būtų priimti be pakeitimų. Labai ačiū, ponė Moreira, ir norėčiau pasveikinti Jūs su Jūsų pirmuoju pasisakymu čia Europos parlamento plenarinėje sesijoje. Ponas Ransdorfas. O tėtų spravė. Ačiū. Komitete vyko diskusijos, buvo svarstytas šis pranešimas. Mes taip pat pasiūlėme supaprastintą e, svarstymo procedūrą, nes tema yra labai aktuali. Kalbu apie makrofinansinę pagalbą Serbijai, vienai svarbiausių Balkanų valstybių. Ir manau, kad dėl įvairiausių priežasčių mes turėtumėme siekti padėti šiai valstybei, kuri taip pat rengėsi prašyti narystės ES. Ir turime iš ties jai pagalbos ranką finansinio nestabilumo laikais. Ši šalis sprendžia daugybę kitų aspektų susijusių su jos nesena patirtimi, taip pat yra aplinkos sauginės žalos problemų. Ir taip pat yra ir humanitarinė e, problema, toje šalyje, nes Serbijos teritorijoje gyvena 15 tūkstančių pabėgėlių atvykusių iš kitų Balkanų valstybių, o finansinės krizės laikotarpiu iškilo rimti infrastruktūros trūkumai Serbijos ekonomikoje. Dėl šalies mm, apšaudimo karinių įvykių metu nukentėjo kai kurio infrastruktūra. Praėjusiais metais derlius buvo pra, prastas, tai dar kartą pablogino, tai dar labiau pablogino Serbijos situaciją ir dabar jie atsidūrusi tikrai rimtoje padėtyje. Noriu dar kartą pabrėžti, kad reikia paspartinti pagalbos suteikimą šiai šaliai ir ji turėtų būti pradėti tiekiama jau nuo kitų metų pradžios. Todėl, pirmininkė, mes ir siūlėme supaprastintą procedūrą, nes manome, kad tai būtų naudinga ir Serbijos kaimynėms. Taip, kai kurios iš tų valstybių nėra ES narės. Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, jos yra kandidatės kai kurios Serbijos kaiminės yra valstybės, es valstybės narės ir jos gali pajusti nestabilumų Serbijoje galima grėsmę, kalbu apie Rumuniją ir Bulgariją. Taigi, mums svarbu užtikrinti Serbijos vidaus stabilumą ir tos šalies uh, vientisumą. Ir būtent todėl siūlome šį klausimą svarsyti pagal paspartintą e, procedūrą. Ačiū. Toliau o, e, ponas Sogor. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai turiu garbės pristatyti Tarptautinės priekybos komiteto nuomonę dėl makrofinansinės pagalbos Bosnijai ir Hercegovinai. E, komisija pasiūlė skirti 5 milijonus eurų pagalbos e, e, prasidėjus ekonomikos ir finansų kriziai. Mm, reikia rasti išeiti iš krizės ir todėl Bosnija ir Hercegovina kreipėsi ES prašydamos pagalbos. ES pasiūlė teikti beveik 100 milijonų eurų paskolą, kuri turėtų būti suteikta 2010-aisiais e, dviem dalimis. Pagal dabartinės sutarties sąlygas dėl šio sprendimo su mumis tik konsultuojamas, todėl galima būtų argumentuoti už Lisabono sutarties įsigaliojimą, už tai, kad sprendimo aprimimas būtų atidėtas iki Lisabono sutarties įsigaliojimo. Tačiau nežiūrinti tai, kad po tos sutarties įsigaliojimo mūsų darbas pasidarys daug svarbesnis ir rimtesnis, manau, kad mes, parlamentas, turime parodyti atsakomybę ir politinį įsipareigojimą, politinį atsidavimą ir suteikti toms Balkanų valstybėms paramą, kurioms joms labai reikia ir padaryti tai šiais metais, o ne uh, kalbėtis, diskutuoti ir paskui suteikti pagalbą tik tai vasarą, kitų metų vasarą. Ir Tarptautinės priekybos komitetas siūlo, kad sprendimas dėl Bosnijos ir Cegovinos būtų patvirtintas iki Lisabono sutarties įsigaliojimo be pataisų pagal supaprastintą procedūrą. Mano kolegos komitete tokį sprendimą palaikė vienbalsiai ir aš kreipiuosi į parlamentą, ragindamas taip pat parodyti tokį pat pritarimą šiam pasiūlymui. Ačiū. Prašau, žodis komisarui. Komisaras Kalas. Pone pirmininkė, ačiū Jums labai. Pirmiausia, ponios ir ponai, norėčiau pažymėti, kad komisija labai sveikina pozityvų ir konstruktyvų parlamento požiūrį tvirtinant komisijos pasiūlymus dėl makrofinansinės pagalbos keturioms šalims partneriams - Armenijai, Gruzijai, Serbijai, Bosnijai, Hercegovinai. Komisija tikrai labai vertina tai, kad Europos parlamentas pasirinko šią procedūrą, kuri leidžia greitai patvirtinti jau rytoj pranešimus dėl keturių paramos keturioms valstybėms be pakeitimų. Parlamento greiti ryštingi veiksmai leiks tarybai priimti sprendimus dėl keturių šių veiksmų per ateinančias kelias dienas ir po to komisija jau galės įgyvendinti programas. Makrofinansinė pagalba pagal savo pobūdį yra trumpalaikė reakcijos į krizę priemonė ir makrofinansinei paramai na, reikalingas e, greitas sprendimas. Armenija, Gruzija, Serbija, Bosnija, Hercegovina yra tos valstybės, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės padarinių, nepriklausomai nuo to, kad jų ekonominės struktūros ir išsivystimo lygiai skiriasi. Jos taip Taip pat yra tarptų valstybių, kurios įgyvendina skubes prisitaikymo priemonės, gavus paramą iš, ga, paramą iš tarptautinio valiutų fondo ir taip pat paprašę paramos iš ES. Na ir komisija laikosi nuomonės, kad sąlygos suteikti makrofinansiniai pagalbai yra primtinos. Na, o dabar norėčiau pereiti prie makrofinansinės pagalbos priemonių ir šių priemonių ateities pagal Lisabonos sutartį. Lisabonos sutartis numato e, tam tikrus pakeitimus makrofinansinė pagalba pagalba turėtų būti skiriama jau visiškai įtraukiant Europos parlamentą ir tarybą. Na ir aš manau, kad mes visi sutarėme, kad ilgos teisėkuros procedūros, kuomet reikia derinti veiksmus tarp įvairių institucijų, nėra visada pritaikytos prie spręsti makrofinansinės pagalbos problemas ar finansinės ekonominės krizės problemas. Taigi reikia nuspręsti, kaip dirbti su tokiomis priemonėmis ateityje, ne tik e, na, e, pagal Lisabonos sutartį. Mes norėtumėme artimai bendradarbiauti su Europos parlamentu tam, kad ateityje makrofinansinės pagalbos pasiūlymai būtų svarstomi taip, kad viskas būtų padaroma kuo galima greičiau ir kad būtų galima, kuo galima veiksmingiau sureaguoti į krizę. Atsižvelgiant į Lisabono sutarties reikalavimus, tam, kad įsiekros institucijos e, vykdytų priežiūros funkciją. Komisija visuomet pasisakė už pagrindų reglamentą, kuris numatytų makrofinansinės pagalbos priemonių reglamentavimą. Komisija mano, kad toks pagrindų reglamentas reikalingas ir pagal Lisabonos sutartys yra įmanomas. Aš manau, kad toks reglamentas turėtų daug privalumų. Na, o kol nėra tokio pagrindų reglamento, atskiri komisijos pasiūlymai dėl makrofinansinės pagalbos programų e, turi būti priimami pagal bendro sprendimo procedūrą, e, kiekvieno atveju atskirai dalyvaujant Europos parlamentui ir tarybai. Pasiūlymai dėl neseniai patvirtinto komisijos pasiūlymo dėl Ukrainos bus puikus išbandymas, e, kaip, vyksta, kaip sklandžiai vyksta tarp institucinis bendradarbiavimas. Ir aš manau, kad ir taryba, ir E, parlamentas sugebės greitai pasiekti susitarimą. Na ir pabaigai norėčiau pažymėti, kad komisija pritarė parlamento siūlymams e, tam, kad e, būtų sklandžiau keičiamas informacija dėl makrofinansinės paramos programų. Ir komisija visomis išgalėmis bandys teikti naujausią informaciją Europos parlamentui dėl e, naujų makrofinansinės pagalbos priemonių. Dėkoju. Dėkoju ponui komisarui. Na, o dabar frakcijų kalbėtojai. Pirmiausia, ponas Kutaš. Socialistų demokratų vardu. Dvi su pusė minutės. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pirmiausia pranešėjus dėl atlikto darbo. Ir labai sveikinu šias Europos komisijos ir tarybos iniciatyvas dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Bosnijai, Hercegovinai ir Serbijai. Makrofinansinė pagalba yra skiriama labai svarbiu šioms valstybėms metu. Po dešimtojo dešimtmečio sunkumų, kuomet Balkanų regione daug kraujo buvo pralieta, tos valstybės dabar bando atsitiesti ir tas atstatymo darbas e, dabar yra stabdomas finansinės krizės. Valstybėse jaučiamas didžiulis ekonominis nuosmukis, nedarbo lygis yra didžiulis. Dėl to investuotojai apribojo savo veiklą daugelį rytinių regiono valstybių ir Serbija nuo to nukentėjo, nes augimas yra nedidelis, reikia sugražinti skolas ir išorinis, iš išoriniai įsiskolinimai išaugo. Na ir ES parama e, yra skiriama tuo metu, kuomet e, yra didžiulis finansinis deficitas, biudžeto deficitas ir kuomet ateities perspektyvos yra gan niūrios. Panašu, kad nedarbo lygis pradės mažėti tik tai praėjus dviems ar trims e, ketvirčiams. Na ir iš tiesų finansinė krizė šias, šį regioną ištiko labai sudėtingų laikotarpių. Dėl to aš manau, kad šie pasiūlymai dėl makrofinansinės paramos yra tikrai labai sveikintini. Ir aš akcentuoju, kad tos priemonės yra būtinos tam, kad būtų su, su, su, įtvirtinta ir galėtų ant kojų atsistoti tas regionas, kuris susidurė su didžiuliais sunkumais. Taip pat turime nepamiršti ir tų valstybių europinių ambicijų, jos nori tapti ES e, valstybėmis narėmis. Na ir galiausiai noriu akcentuoti tai, kad ši finansinė parama yra skubus klausimas. Dėl šios skubos ir reiktų e, paskubėti, o neįsivelti į procedūrinės diskusijas dėl Lisabono sutarties. Ir aš e, Pritariu dviejų pranešėjų siūlymui, būtent, kad negalima dėlsti. Negalima dėlsti dėl procedūrinių sprendimų. Dėkoju. Labai ačiū. Toliau žodį, tai yra ponui, pono Busoj salėje nėra, todėl žodį suteiksiu ponui Kovaliui ECR frakcijos vardu. Pone pirmininkė, Mes kaip ES valstybės narės irgi atsakom už padėtį Gruzijoje. Ir iš ties šiaip jau buvo primta rezoliucija, kurioje konstatuojama, kad ekonominė padėtis prieš karinį konfliktą 2008 metais buvo gera. E, po karinių veiksmų ypač pavadys pablogėjo, o čia ši šalis e, iš tikrųjų ateityje irgi norėtų turėti e, Europą, europinę perspektyvą. Noriu pasakyti, kad Rusijos sankcijos ir apskritai bendra laikysena pietų Kaukaze neleidžia Gruzijai vystytis normaliai. Ir kaip tik dar ir dėl tos priežasties mes pabrėžiam ir turėtume pabrėžti, kad Gruzijai tikrai reikia makrofinansinės pagalbos, kuria Gruzija galėtų sustiprinti savo biudžeto poziciją ir kartu reikėtų kalbėti apie dar didesnį, dar stipresnę makrofinansinę pagalbą. Todėl šiuo atveju svarbiausias dalykas yra tas, kad dar jau šiais metais E, tokia mikrofinansinė pagalba turėtų pasiekti Gruziją. Tad neturėtų būti tam kliučių. Gruzija iš tikrųjų nusipelno mūsų paramos, ypač turint galvoje tai, kad pono Sarkozy planas nebuvo įgyvendintas. Mes kaip ES negalim šiaip jau tikrai konstatuoti, kad santykiai tarp Rusijos ir Gruzijos vyksta pagal tarptautinės įprastinės normas. Ačiū. Toliau ponas Poreba. Vieną minutę. Pone pirmininkė. Makro finansinė pagalba, kurią komisija teiks Gruzijai, Armenijai, Serbijai, Bosnijai ir Hercegovinai iš tikrųjų yra geras žingsnis, tačiau tos pagalbos apimtis netenkina. Ypač kalbu apie Gruziją. Numatyti 4, 46 milijonai eurų, tačiau turint galvoje dabartinę ekonominę ir finansinę krizę ir kartu karo tarp Gruzijos ir Rusijos padarinius, uh, Tai turė, turėdami galvoje, iš tikrųjų turim konstatuoti, kad numatytos pagalbos nepakanka. Ne vien Gruzija, Armenija, e, Kazakstanas yra svarbios ES valstybei, ne vien tik tai politinė, e, strateginė prasme, kaip e, energijos šaltinių tranzito šalis nuo tų šalių labai daug priklausys mūsų energetikos šaltinių diversifikacija. Jeigu mes nesimsime iniciatyvos, tai tokios iniciatyvos imsis Rusija, kuriai tos mano išvardytos šalis irgi labai svarbios. Todėl komisijos pasiūlymą vertinu kaip konstruktyvų, kaip gerą, tačiau siūloma pagalbos apimti vertinu kaip nepakankamą. Labai ačiū. Toliau spontaniški pasisakymai nematau niek, kas būtų paprašęs žodžių. Todėl dabar žodžius suteikiu ponui Kalas, komisijos vardu. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, noriu padėkoti visiems už pastabas. Kaip žinote, mūsų kaiminystės politika didžia dalimi numato finansinės pagalbos teikimą valstybėms, e, kurioms, kurios yra mūsų kaiminėmis ir kurios uh, E, kuriams iškyla problemų. Ir todėl labai džiugiuosi, kad Europos parlamento nariai taip gražiai paremė komisijos pasiūlymą ir mes darome viską, kad, už, kad palaikytumėme valstybės, kurios yra mūsų kaimynės. Manau, kad procedūriniai aspektai neturėtų būti mums kliūtimi, tačiau kita vertus procedūrų tikslas užtikrinti, kad pinigai būtų tinkami panaudoti ir visada reikia siekti pusiausviros tarp tikslų ir, ir procedūrų paisimo. Tuo pat metu labai svarbu laikytis aiškių taisyklių dėl pagalbos teikimo. Ir, kaip jau sakiau, artimiausioje ateityje mes turėsime galimybę išplėtoti pagrindų sutartis, kurios numatys tam tikrą pagrindą tokios pagalbos teikimui. Ir teikdami tą paramą mes galėsime suteikti greitą pagalbą. Taigi, svarbiausia problema šiandien viską išnagrinėti kiekvieną atvejį pagal jo konkrečias aplinkybės. Tai svarbiausia užduotis. Taigi, bus sudarytos pagrindų sutartys ir paskui e, jiems galioti spartus sprendimų prieimimo mechanizmas dėl paramos dydžio. Taip, e, taip nusprendė valstybės narės. Ir visada taip yra ir, ir nėra neribotų galimybių teikti uh, E, finansinės pagalbos valstybėms narėms, nes mums reikia lėšų savo projektams. Ačiū komisarė. Dabar dar kartą žodis suteikiamas pranešėjams. Ponas Moreira, dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę išdėstyti keletą galutinių minčių. Visų pirma, makrofinansinė pakal, pak, pagalba šioms valstybėms yra svarbi dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl savo politinės vertės. Tai tikrai ES turėtų laikyti prestižo reikalų galimybę padėti toms valstybėms narėms sunkumų laikotarpiu. Taip pat tai užtikrins tų šalių, kurios yra mūsų kaiminėmis, ekonominį ir socialinį, politinį stabilumą. Tai leis joms toliau plėtoti demokratiją, o tai tų šalių stabilumas yra mūsų regiono stabilumo iš ankstinė sąlyga. Dar vienas dalykas - makrofinansinė pagalba turėtų būti neatsiejamai susieta su pora dalykų. Visų pirma, ši parama turėtų būti skirta tam, kad būtų sprendžiamos laikinos finansinės tų valstybių problemos. Antras dalykas tos valstybės neturėtų naudoti tų lėšų tikslams, kurie yra nesudernami su mūsų politika, pavyzdžiui, karinės e, politikos, karinės savo galios didinimui. Galiausiai reikia prisiminti mm, sistemą, struktūrą, pagal kurią skirstoma finansinė parama. Ir mes kalbame apie valstybės narės, kurios nu, tikisi tapti ES narėmis. Ir aš pritariu komisijos nario Simo Kalaso minčiai, kad kita komisija e, turės vykdyti užduotį šioje srityje ir kad įsigalios naujos makrofinansinės pagalbos teikimo taisyklės. Dėkoju, ponas Ransdorfas. Jums dvi minutės, ponia. Pasistengsiu labai trumpai pasisakyti. Didis rašytojas yra pasakęs, kad Balkanai visuomet prisimė daugiau istorinės atsakomybės, negu kad galėjo susitvarkyti. Ir aš tą patį norėčiau pasakyti ir apie Kaukazo regioną, kadangi ten tautos taip pat prisėmė daugiau istorinės e, atsakomybės, negu kad galėjo ją na, panešti. Ir aš manau, kad mes, ES, gali, galime jiems pagelbėti nešti tą atsakomybę. atsakomybę. Tai bus naudinga ir mums, ir jiems. Uh, nes be Balkanų regiono ES projektas nėra baigtinis. Ir manau, kad jeigu na, serbai neseniai juokavo, kad jų vieninteliai bičiuliai yra graikai ir viešpatis, tai aš manau, kad mes galime jiems įrodyti, kad ir mes esame jų draugai. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Sogor, jums irgi dvi minutės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, visos valstybės, kurių atžvilgių Europos komisija pasiūlė šiandieną teikti makrofinansinę pagalbą, buvo smarkiai paveiktos ekonominės ir finansinės krizės. Jų ekonomikos atsidūrė sudėtingose situacijose ir akivaizdu, kad vienintelis reikia surasti būdą išbristi iš tos krizės. Gruzija, Gruzijos atveju pasiūlyta e, mikrofinans, makrofinansinė pagalba, 4 milijonų eurų makrofinansinė pagalba e, dotacijų pavydalu turi būti skiriama dėl to, kad na, ta valstybė susidūrė su ekonominė krize po to, kai vyko karinis konfliktas 8 metų rūpjūtį. Armenijos atveju panašu, kad e, ta pagalba tikrai atstatys mokėjimų balansą ir leis sumažinti finansinius apribojimus ir leis taip pat finansuoti biudžeto deficitą. Serbijos atveju ji yra paveikta ekonominės finansinės krizės ir dabar grįžta gan greitai prie ekonominio ir politinio stabilumo. Kai Balkanų valstybė tai yra na, potenciali ES valstybė nari pasirašusi bendradarbiavimo asociacijos sutartį, dėl šios priežasties ją reikia pagelbėti. Na, o Bosnija Hercegovina politiniais terminais kalbant, irgi yra potenciali kandidatė pasiraš, pasirašė stabilizavimo asociacijos sutartį ir dėl to ES naudinga jai pagelbėti. Taigi pabaigai dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes, Europos parlamentas, turime parodyti atsakomybę ir politinį ryštą suteikti šioms valstybėms makrofinansinę pagalbą, kuri reikalinga dabar. Nereikia kalbėti ilgai dėl teisėkuros procedūrų tam, kad ta pagalba būtų skirta. Na ir EPP frakcijos vardu aš siūlau teikti pasiūlymą dėl makrofinansinės pagalbos šioms valstybėms ir jį šiandien dabar, ko galima greičiau patvirtinti ir norėčiau, kad kolegos mano pasiūlymui pritartų vienbalsiai. Dėkoju uždėmesi. Labai ačiū. Tad dabar jau prieartėjom prie bendrų diskusijų pabaigos. Rytoj balsuosim už pranešimus 12 valandą. Brangus kolegos, dabar padarysim trumputę pertraukėlę. Per tą laiką